įvairūs komitetai nusprendė pradėti e, dėrybas pagal 69 straipsnio ketvirtą dalį. Visą papildomą informaciją galite rasti plenarnės sesijos tinklapyje, o taip pat ir šio posėdžio protokole. Pagal 69 straipsnį antrą dalį. Europos parlamento nariai iki e, Liepos ketvirtos dienos vidurnakčio gali raštu paprašyti e, priimti sprendimą dėl darybų pradžios. Jeigu niekas nepateiks prašymų iki mano minėtos datos, tai tuomet e, komitetai galės pradėti darybas. Toliau.